pirmininkė. Pone Žeminas, labai ačiū gerbimo priemonė. Aš norėčiau pasinaudoti tuo, kad tiek daug žmonių yra salėje ir norėčiau priminti jums, kad šiandieną minime terorizmo aukų paminėjimo dieną. Tai yra e, kovo 11 ta diena, kai Ispanijoje, Madride įvykdyti baisus teroristiniai išpoliai. Aš labai greitai noriu jums pasakyti, kad uh, E, teroristai nužudo žmonės tam, kad įbaugintų mus visus. Dėl to reikia prisiminti terorizmo aukas. Ačiū Jums visiems. Thank you for that important point. Now, Mr. Forenza. Dėkoju dabar ponas Firenza. Mr. Forenza. Dėl darbo tvarkos. Pone, atsiprašau, sako pirmininkė, pone. Dėkoju, pirmininkė. Egzistuoja taisyklės dėl rasistiško elgesio. Šio parlamento narys Romus pavadino e, niekinamai e, atsiliepė apie Romus per e, labai e, rimtą televizijos programą, panaudodamas, vartodamas rasistinį išsireiškimą. Ir aš norėčiau pasmerkti poną Bonano, kuris e, vartoja tokią neprimtiną kalbą. Could, could, could I please could I clarify for the House? Norėčiau uh, kai ką paaiškinti parlamentui. Norėčiau parlamento nariams paaiškinti. Gerai. Pone Golnišai, ar atsisėstumėte? Aš noriu padaryti pareiškimą. Ir dėl to, ką pasakė ponė Jimenez. Pirmininkas jau padarė pareiškimą. Jis e, neturi galimų veikti už šio parlamento ribų. Ačiū, kad e, paminėjote tai. O dabar balsavimas. Pono Valensos pranešimas dėl bendros importo iš tam tikrų trečiųjų šalių e, tvarkos. Okay. Mr. Gornish, could I, could I ask you please... Pone Golnišai, aš norėčiau jūsų paprašyti pasiklausyti. Paprašysiu tarnybų, kad su jumis tiesiogiai išsiaiškintų e, jūsų prašymą e, dėl žodžio suteikimo pagal, e, dėl, dėl darbo tvarkos pagal procedūrą dėl darbo tvarkos ir kol bus išsiaiškinta su jumis, Balsuosime. Kolegos, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, kolegos. Priimta. Toliau. Duda pranešimas e, dėl sustarimo su Juotkalnijos Respublika. Varinės balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. E, patvirtinta. Kitas pono Dudos pranešimas dėl e, žemės ūkio produktų tarifų, taip pat vardinis balsavimas, vienas balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Kitas vėl pono Dudos pranešimas dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo. Balsavimas vardinis, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta kitas pono Dudos parengtas pranešimas dėl tam tikrų lengvatų žemės ūkio produktų. Vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau mato pranešimas dėl žvejybos viduržėmio jūroje, vardinis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Kitas pranešimas, ponios Reigner, dėl imuniteto, keliant rankas, kas už, prieš, susilaikę, e, priimta. Duda pranešimas dėl imuniteto, vėlgi keliant rankas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Fernandės pranešimas Kolegos, tai yra dėl kitų metų biudžeto gairių pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, keliant rankas, kas už? Prieš susilaikę. Devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis, kas už? Prieš susilaikę, atmesta. Man regis, kad buvo visiškai aišku, kolegos. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Penkioliktasis kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešioliktasis vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. 17 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. 18 pakeitimas, vardinis taip pat. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. Ketvirtasis, keliant rankas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktasis, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devinioliktasis, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dvidešimtasis, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta Atmestas. Trečiasis už, prieš, susilaikę, atmestas. 21. Kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 22. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Šeštasis už, prieš, susilaikė, atmestas. 23. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 24. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 25. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 26. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 27 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 28 taip pat vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta 29 vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta 30 vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Kolegos, priimta. Toliau Pirinski pranešimas. Taip, sveikiname pranešėją. ES finansų interesų apsauga. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Teks pasitikrinti. Prašom balsuoti dėl trečio pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktasis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmasis. Kas už? prieš, susilaikę. Norėčiau patikrinti dėl pirmojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Aštuntasis už. Manau, kad rezultatas buvo aiškus, bet jeigu norite, tai gerai, dėl antrojo pakeitimo balsuojame. Prašome balsuoti, baigėme balsuoti dėl antrojo pakeitimo. Atmestas. Aštuntasis pakeitimas už prieš, susilaikė, priimtas devintasis, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Vienuoliktasis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą atmestas. 54 pastraipa, kas už, prieš, susilaikę, teks pasitikrinti. 54 pastraipa, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tryliktasis, vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsavimą. Atmesta. Keturioliktasis vardinis balsavimas. Prašom. Balsavimą baigėme. Atmesta. Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos vardinių būdų. Prašom balsuoti. Kolegos, atsiprašau, paskubėjau pati, sako pirmininkė. Balsavimas baigtas. Priimta labai didelę balsų persvarą, o toliau. Toliau 2014 m. atkalnijos pažangos ataskaita. Pirmiausia, rankomis, e, kas už, kas prieš. susilaikė, atmesta. Toliau aštuntas, pirmo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, dvi dalys. Dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta Norėčiau pasitikrinti dėl antrosios dalies. Prašome balsuoti. Balsavimas pradedamas. I close the vote. Balsavimas baigtas. Priimta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Atleiskit kolegos. At... Mes atkrenta, nes e, mes priėmėme ketvirtą, dabar dėl trečio, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, einame prie antro pakeitimo už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, galime pasitikrinti dėl antro pakeitimo, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Baigiamas balsavimas tuomet. Atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl rezoliucijos, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Ačiū kolegos. Toliau balsuosime dėl 2014 metų buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos. Pirmasis pakeitimas afetas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. Toliau šeštas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmas pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Devintoji dalis už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime dėl devintosios dalies, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trečiasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintasis už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta, penktas už prieš susilaikė atmesta ir D konstatuojamoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Galime balsuoti dėl rezoliucijos, kas už prieš susilaikė, dar kolegos, taip pamiršau, priimta. Ačiū. Kitas pranešimas dėl Serbijos pažangos ataskaitos. Pradedame antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Pirmas už. Prieš. Susilaikė. Norėsiu pasitikrinti dėl pirmo pakeitimo. Pradedamas balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Priimta. Ketvirtas, pas, pas, ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. Gerai, galime tikrintis dėl trečio pakeitimo, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Penktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ir 37 dalis dabar už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Balsuo, balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau balsavimas dėl Kosovo. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas už. Atleiskit, kolegos, ar norėjot pasitikrinti dėl devinto pakeitimo, tuomet gerai tikrinamės. Balsavimas pradedamas dėl devinto pakeitimo. Dabar balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas už. Atleiskite. Pone pirmininkė, netoks e, skaičius buvo įvardytas, dėl kurio tikrinamės. Devintas pakeitimas juk buvo. Mano sąraše ne, nepasakyta, kad būtų kas nors atsimta buvę. Taigi pasitikslinsim. Devintas buvo atsimtas, bet ir vėl paskui gražintas į sąrašą. Taigi pasitikrinome, atmetėme jį. Dabar dėl ketvirto viskas aišku. Dėl ketvirto balsuojame už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas už prieš prieš susilaikė atmesta, antras pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas, parodykite aiškiai rankomis, už, kas prieš susilaikė priimta. Ačiū kolegos, judame toliau. Pono Rozati pranešimas, antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Priimta. Ačiū. Kitas pranešimas pono Gutierės Prieto dėl ekonominės politikos koordinavimo semestro. Pirmas pakeitim, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Ir rezultatas atmesta. Antroji dalis teksto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis ir trys dar atskiros jo dalys. Dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Trečioji dalis už. Susilaikė priimta. Toliau ketvirtoji teksto dalis. Vėlgi skeliama per pus. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 16 tame dalis, dėl pirmosios už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 17 teksto dalis, dvi dalis savo ruoštų pirmoji, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis teksto už prieš susilaikė priimta. 24 pastraipa. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Norėsiu pasitikrinti dėl 24-osios. Balsavimas pradedamas dėl 24 teksto dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 29 toliau. Trys dalys, dėl pirmosios vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Priimta. Dėl antrosios dalies balsuojame taip pat vardiniu balsavimu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Rezultatas vos vos persvartas, persvartas atmesta. 33 pastraipa, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta antroji dalis už prieš susilaikę priimta 34 pastraipa už prieš susilaikė atmesta 44 dvi dalis dėl pirmosios už prieš susilaikė priimta antroji dalis už prieš susilaikė Atmesta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuosime dėl 47 pastraipos. Dvi dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl antrosios dalies balsuosime vardiniu. Balsavimu balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta 49 pastraipa už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 50 dvi dalys. Pirmiausia, dėl pirmosios kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Norėčiau pasitikrinti. Dėl antrosios 50 pastraipos dalies prašom balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 54. Toji, atleiskit, 52 pastraipa, tai 52 dvi dalis, dėl pirmosios balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atmesta antroji dalis už prieš susilaikė priimta. 58 pakeitimas atsiimtas, 56 pastraipa dabar dvi dalys dėl pirmosios balsuome už prieš susilaikė priimta. Dėl antrosios dalies balsuojame vardiniu balsavimu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 65 pastraipa, dvi dalys vardiniu balsavimu. Dėl pirmosios balsuojame. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. At, priimta. Dėl antrosios balsuojame. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Dabar balsavimą baigiame, kolegos. Atmesta. Trečiasis pakeitimas – vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta 69 pastraipa dvi dalys dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš susilaikę priimta. 71 pastraipa, dvi dalys. Dėl pirmosios kas už, prieš susilaikė atmesta, antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 74 pastraipa už, prieš susilaikė priimta susilaikė, priimta. 75. Gerai, kolegos, norėjot pasitikrinti dėl 74 pastraipos balsuojame, balsavimas pradedamas. Dabar balsavimas baigiamas. Priimta. 75 pastraipa, 3 dalys dėl pirmosios balsuojame už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis už prieš susilaikė. Reikės pasitikrinti dėl antrosios dalies, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta trečioji dalis už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuome dėl 78 pastraipos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkia, penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Atmesta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. N konstatuojamoji dalis, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. W konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ačiū, kolegos.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 Pradėkime balsuoti. Pasavimas baigtas. Dalis priimta. Dabar rezoliucija, dėl rezoliucijos elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Rezoliucija priimta. Toliau balsuojame dėl vaikų seksualinio išnaudojimo internete. Pirmiausia, 15 punktas. Pirma dalis, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 16 dalis, kas už. Pirmoji dalis. Prieš. Susilaikę priimta, antroji dalis kas už, prieš, visą laikę priimta, 18 dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta, L konsultavimo dalis kas už, prieš, prieš, susilaikė priimta. M konsultavimo dalis, e, dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Balsavimas dėl šios rezoliucijos, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta rezoliucija. Ačiū kolegos. Mėly kolegos, aš norėčiau paprašyti išeiti iš salės tyliai, nes dabar bus e, balsų motyvų paaiškinimai. Pone Golišai, aš suteiksiu Jums žodį, dabar žemės darbos tvarko, tvarkos taisyklėmis, Jūs kažką norite pasakyti dėl darbo tvarkos taisyklių. Pone pirmininkė, aš konstatuoju, kad jūs suteikėte žodį e, dėl vedimo tvarkos tokiomis temomis, kurios nieko bendro neturi su reglamentu. Jokio santykio su šios dienos diskusijomis ryte ir be to e, parlamentarus kai kuriuos, e, kai kuriuos pasisakymus kvestionuoja tuo tarpu, kai aš pasakiau, kodėl teikiu tą pastabą dėl vedimo tvarkos. Jūs man e, ne patenkinote mano prašymą, perkim prie fakto. Į Strasbūrą atvykę tie kolegos e, padėjėjai, tiek aš labai nustebo, kad e, Šulcas iki linkimų, rinkimų likus keletą, keletui dienų e, pradėjo persekioti kai kuriuos prancūzų parlamentarus, net nepradėjęs jokių tyrimų. Ir visą tai e, labai pažeidė visas teises ir mūsų, mūsų net nepriėmė e, ir tuos visus kaltinimus iškėlė į viešimą. E, jis e, pažeidė konfidencialumo reikalavimus, pažeidė penktą e, priedą iš 11 straipsnio, jis privalomus informuoti. E, antrą straipsnį, ketvirtą dalį taip pat pažeidė, nes mus traktavo ne vienodai ir diskriminuojančiai, kadangi e, parlamentarų asistentai e, ir atsakingi politiniai asmenys e, E, jeigu kartais jau reikėtų kažką tirti, tai tada reikėtų tirti visus, pradedant socialistams. Jau devyni e, asistentai vykdo politinės pareigas. Aš kaip parlamentaras niekada nemačiau, kad parlamento e, vadovas taip šališkai